išmoką. Toliau. Teisėkuros aktai, kurie pasirašomi pagal įprastinę teisėkuros procedūrą. 10 teisės aktų patvirtintų pagal įprastinę e, teisėkuros procedūrą, bus, aš pasirašysiu juos pats, tai yra, tai vyks pagal parlamento darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnį.